Hello. Hello. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please take us. Ponios ir ponai, prašau susėsti. To jau pradėsime sesiją. Vznaviam posėdzenį. Posėdis pradedamas. Skelbiu, kad e, Europos parlamento sesija atnaujinama. Iš pradžių norėčiau jūs su gailėšiu informuoti apie tai, kad mirė Egonas Klepšas, buvęs Europos parlamento.